Toliau šios dienos darbo atvarkė. Paskutinė darbo atvarkės projekto versija, kurią patvirtino pirmininkų suiga e, gruodžio 6 dieną, yra paskelbta. Taigi, darbo atvarkė yra e, tvirtinama pagal e, ją, ja, tol mes dirbsime ir pagal tą darbo atvarkę ir